Bonjour euh, à toutes et à tous. Labas rytas visiems. Norėčiau visus pasveikinti atvykusius į pirmąjį vystimosi komiteto posėdį po didžiųjų vasaros atostogų. Ši, šią vasarą vyko daug įvykių, kurie yra aktualūs mūsų vystimosi komitetui, kalbant ir apie humanitarinę pagalbą. Taigi, vėlgi reikia grįžti prie situacijos Sirijoje, Centrinėje Afrikoje ir prie tų klausimų dar grįšime dienos pabaigoje. Savo posėdį pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo, kaip įprasta, pone Kretų paprašė, kad būtų atidėtas jos klausimo svarstymas dėl to, kad ji pati negali atvykti. Šiandien po pietų pusė keturių buvo numatyta aptarti jos nuomonės projektą dėl vietos savivaldos institucijų ir pilietinės visuomenės vaidmens. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet e, diskusijos dėl šio pranešimo projekto bus atidėtos 16 rugsėjo dienai. Ponios Kretų pranešimo projekto darbo e, svarstymo grafikas nesikeičia, balsuosime rugsėjo 17 kaip yra numatyta, o pakeitimų pateikimo terminas išlieka 29 diena 12 valandą. Ponas Deva taip pat paskutinę minutę pranešė, kad negalės atvykti ir mes atidame, atidedame jo nuomonės svarstymą dėl informacijos dėl lėšų paskirstimo. Atidame šio klausimo svarstymą į rugsėjo 17 dienos darbo tvarkę. Taip pat 14 e, punktas yra keičiamas, e, taip kaip yra paskelbta darbo tvarkės projekte. Mes klausimą dėl Varšuvos klimato kaitos konferencijos, kuri įvyks e, lapkričio mėnesį. E, mūsų komitetas rengia rezoliuciją šiuo klausimu ir ji bus patvirtinta spalio mėnesį. Ar būtų pastabų ar prieštaravimų dėl darbo tvarkės projekto? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkės projektas e, su dabartiniais pakeitimais yra laikomas patvirtintu. ankstesnių posėdžių protokolai, turiuomenyje Liepos 8-9 dienos posėdžių protokolus. Jeigu turite pastabų dėl šių protokolų, turite pastabas pateikti sekretoriatui iki šios dienos posėdžio pabaigos, nes dienos pabaigoje protokolai bus patvirtinti. Jokių oficialių pareiškimų e, neturiu jums. Visi gavote rekomendacijas ir primtus sprendimus, e, turiuomenyje Liepos 9 dienos koordinatorių posėdį. Jeigu turite pastabų dėl to posėdžio rezultatų, turite apie tai informuoti sekretoriatą iki šiandienos posėdžio pabaigos. Jeigu ne, koordinatorių posėdžio rezultatai bus patvirtinti. Tokie, kokie jie buvo priimti. Komisija irgi jokių liktai pranešimų neturi negavome jokių klausimų, kuriuos galėtumėme užduoti komisijai šiandienos posėdyje. Taigi dabar periname prie esminio darbo atvarkės punkto, septintojo punkto, kur kalbėsime apie neįgalias moteris. Mūsų nuomonės referentė yra ponia Kretų, kuri, kuri, kaip minėjau, negali šiandien pristatyti savo nuomonės projekto. Ponas Martinėsas e, ją keičia šiandieną ir jam nedelsant ir suteikiu žodį. Ačiū ponė pirmininkė, man labai malonu pasinaudoti šią galimybę ir pristatyti šiandien pirmąjį esminį klausimą, turint omenyje naująjį veiklos etapą mūsų komiteto gyvenime. Ir ponė Kretų yra nuomonės referentė dėl neįgalių moterų ir dėja ji negali pristatyti savo nuomonės, ji atsiprašė iš anksto dėl to, kad negali atvykti ir paprašė, kad aš komitetui pristatyčiau jos pastabas susijęs, susijusias su šiuo pranešimu. Ir aš pasisakysiu anglų kalbą, nes ta pažyma, kuri uh, man buvo pateikta yra parašyta anglų kalba, tai man ir būtų lengviau būtent e, kalbėti tą kalbą, kurią aš gavau dokumentą. Dokumentą, kurį parengė ponia Kretų. Kad kuo mažiau nukrypčiau nuo jos e, išsakytų minčių. Taigi ji pirmiausia teigia, kad e, šis klausimas yra labai jautrus dėl to, kad e, kalba eina apie daugiau nei milijardą žmo, pasaulio žmonių. 80 procentų tų to milijardo, milijardo žmonių yra žmonės, kurie gyvena besivystančiose valstybėse. ir jų galimybė naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis yra gan sudėting, sudėtingos galimybės ir dėl to ir švietimo lygis yra mažesnis ir jų galimybės e, gauti ekonominės naudos yra nedidelės ir dėl to jų įtrauktis į darbo rinką yra ribota. Taip pat tie žmonės susiduria su įvairiais iššūkiais, kalbant apie galimybę naudotis e, teisingumo sistema, teisinė pagalba, kuomet yra pažeidžiamos jų teisės. Ir atsižvelgiant į visas šias priemonės, atsižvelgiant į visą šią situaciją, kalbant apie neįgalias moteris, jeigu jos susiduria su kokiamis tai problemomis, bet kur pasaulyje, jų problemos tampa kur kas dramatiškesnės tose šalyse, kurios vis dar vystosi, uh, kurios yra besivystančios. Tai yra to šalys, kurios ir yra aktualiausios mūsų komitetui. Ta neligybė dar labiau išaugo, turint omenyje neįgalias moteris, tai yra moterys, kurių galimybės yra kur kas prastesnės, Ypač, e, kai kalbam apie galimybę gauti būstą, paskolas, profesinį mokymą, gauti produktyvius išteklius ir taip pat moterys tampa vis labiau pažeidžiamesnės, nesusiduria su vis didesnė rizika, seksualinio išnaudojimo, prievartavimo rizika. Ir taip pat teisingumo sistema nėra tobula, dėl to tokių reiškinių padariniai yra dar sudėtingesni. Dėl to Korina ir akcentuoja, kad mums reikia suteikti daugiau galimybių, daugiau galių žmonėms, žmonėms su negale, ypatingai moterims e, su negale, tam, kad jos galėtų gyventi padoriai ir įprastinį gyvenimą. Pone Kretų pritarė vystimosi darbo atvarkėje buvo 2015 metų parengti atitinkamas priemonės e, tokioms moterims ir atsižvelgiant taip pat į tam, tikras, tam tikrą geografinę aprieptį. Taip pat ES turi ir toliau paraginti šal, šalis partnerės imtis pastangų, gerinant darbo teisę, numatant atitinkamas priemonės tam, kad lyčių lygybė būtų įtraukiama į žemės nusavybės teisės aktus, ypatingai atsižvelgiant į moterį su, su negale. Pone e, Kaurina Kretų taip pat akcentuoja, kad reikia efektyviau kovoti su diskriminacija, diskriminaciniu elgesiu, kalbant e, apie švietimą ir neįgalių žmonių organizacijų įtraukimą į e, tarptautinius ir nacionalinius sprendimų prieimimo procesus. Taip pat ji norėtų padėkoti sekretoriatui už pagalbą. Na ir manau, kad ji taip pat dėkoja ir mums už supratimą. Štai, kad svarstome šį klausimą, jai nedalyvaujant ir ji lauks mūsų pakeitimų iki rydienos, 12 dienos, 12 valandos dienos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems uždėmesį. Aptariant šį klausimą. Taigi, toks būtų mano pasisakymas. Dėkoju. Merci euh, beaucoup, monsieur Martinės. Labai ačiū, ponė Martinės. Dabar aš suteiksiu žodį poniai Grės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėjau pasisakyti šiuo klausimu, kad e, pasidžiaugčiau tuo, kokį puikų darbą atliko e, mano kolega. Ir e, aš turiu tik vis tik pritarti, kad egzistuoja neligybė ir neįgalios moteris vis tik Europoje susidrė su didesniais E, rizikos faktorius tiek Europoje, tiek pasaulyje. Ypač, kai kalbame apie valstybės, kurios dar tebeina vystimosi keliu. E, kaip jau buvo pasakyta, moteris e, vis dar kenčia nuo neligybės, o neįgalius moteris, ypač neįgalius moteris besivystančiose šalyse, susiduria su itin dideliais sunkumais ir kliūtimis gyvenime dėl būtent jų ypatingų uh, ypatingos padėties. Todėl mūsų frakcija e, pritarė, kad šis e, klausimas e, būtų įtrauktas į tūkstančio plėtros tiklų objektą, objektų sąrašą ir manome, kad apie tai taip pat turėtų būti kalbama vystimosi politikoje. Aš norėčiau atkreipti dėmesį išorės tarnybos atstovų ir Europos komisijos tarpe kad reikia šią politiką atidžiau stebėti ir kontroliuoti. Mes taip užtikrinsime, kad ji būtų efektyvesnė dėl kitų iškeltų temų. Galėčiau pasakyti, kad į neįgaliuosius turėtume žiūrėti vienalytiškiau, universaliau ir bendriau. Aš džiaugiuosi, kad pranešė taip pat kalba apie Europos ir tarptautinio masto iniciatyvos e, e, iškelimą e, neįgaliųjų lyčių lygybės klausimų. Dėkoju mūsų kolegijai už šį pranešimą. Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybos atstoviai Elizabet Tiso. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Martinės ar e, kitiems ponams, kurie pasisakė. Aš iš karto suteiksiu žodį kolegoms iš AFKO, bet aš e, galiu pasakyti, kad Europos e, išorės veiksmų tarnyba ir visos ES institucijos remia šią iniciatyvą ir visas įvykusias diskusijas ir mes pritarėme pasiūlymams ir pakeitimų mintims. Paaiškinsiu, kodėl. Mes kalbame apie konvenciją apie neįgalių žmonių teisės. Ir ES pagal ją e, neša tam tikrą atsakomybę, tam tikras prievalės turi. Iš esmės, pirmiausia, tai yra susijęs su neįgalių žmonių gyvenimo problemų e, pašalinimu. Ir tai turi būti daroma per politinį dialogą ir žmogaus teisų dialogą. Galiu pasakyti, kad dialoge apie žmogaus teisės vis dažniau yra kalbam apie neįgaliuosius žmonės Ypač, kai išskiriamas e, tokios temos kaip lyčių lygybė ar vaikų teisės, e, negaliųjų klausimai yra akcentuojami. Mes manome, kad tai yra būtina, nes e, proje, projektai skirti padėti neįgaliesim žmonėms turi būti gerinami. Pradedame atvirą dialogą su visomis susijusiomis institucijomis ir mes norėtume, kad dialoge dalyvautų uh, E, savivaldybės ir valstybės narės, jos turi prisidėti prie e, neįgaliųjų teisų gyvenimo konvencijos. E, turi būti įmamas reikalingų veiksmų, kad ši konvencija taptų realybę ir kad būtų konkrečiai padedama neįgaliesim žmonėms. Neįgaliai, ypač neįgaliosios moterys, yra E, viena iš aktualiausių temų dabar ir mes dėl to galime pasakyti, kad pritarėme visiems pasiūlymams, kuriuos e, pateikė šiandien e, pranešėjai atstovaujantis asmuo, mes paremsime jūs dialoge ir apie žmogaus teisės ir kitose politiniuose dialoguose, pavyzdžiui, dėl aštuntojo straipsnio, pagal kurį yra sakoma, kad uh, E, žmogaus teisų srities projektai turi skirti pakankamai dėmesio neįgaliesiams žmonėms ir ypač neįgaliųjų moterų teisėms. Ačiū ponė pirmininkė, dabar žodis komisijai ponas Ta, Nick Tyler. Ačiū labai. Kaip jau buvo pasakyta, ES jau dabar yra viena iš pagrindinių donorių remiančių uh, uh, bandymus e, pasirašyti ir ratifikuoti neįgalių žmonių teisų konvenciją parengtą jungtinėse tautose. Taip pat mes norime paremti valstybės partnerės, kurios nori geriau integruoti neįgaliosius į savo visuomenės. Europos komisija yra pasiryžusi bendradarbiavimo veiksmuose apimti e, veiksmus skirtus neįgalėsim žmonėms ir darome viską, kad taip atsitiktų. Tačiau ES vystimosi bendradarbiavimas yra pagrystas poreikiais ir problemos susijusios su negaliaisiais susilauks daugiau dėmesio, jeigu apie tai kalbės mūsų valstybės partnerės. Dėl konkrečių detalių. Neįgalumas yra įtrauktas kaip horizontalusis klausimas komisijos pasiūlyme, kai kalbame apie finansavimą vystimosi bendradarbiavimui, kurį patvirtinome 2011 m. gruodžio mėnesį ir taip pat apie tai yra kalbama naujose programavimo gairėse. Antras dalykas, Europos komisija parengė uh, E, referencinį dokumentą valstybėms narėms atitinkamų klausimų. Ten yra vardinta visa eilė e, tokių e, pagrindinių principų. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad turi būti surinkta analizė, informacija, išanalizavus padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, turi būti vertinamas galimas galima neįgaliųjų padėtis, jų materialinė būklė, taip pat yra, e, ver, turi būti vertinamos organizacijos ir e, organizacijos draugijos, kurios dirba neįgaliųjų klausimais. Sakome, kad turi būti skatinamas donorų koordinavimas ir donorų veiklos koordinavimas ir gerinama komunikavimo strategija. Europos komisija inicijavo mokymo programą, pagal kurią neįgalų žmonės būtų įtraukti į ES išorės veiksmus ir vystimosi bendradarbiavimą Pirmieji mokymo kursai įvyko 2012 m. lapkričio mėnesį. Juose e, dėmesys buvo sutelktas į ES e, e, funkcionierių dirbančių vystimosi politikos rytyje galimybę integruoti neįgaliųjų klausimus. Kalbant apie penkto punkto pasiūlymą, Europos komisija remia valstybių partnerių pastangas įgyvendinti užimtumo e, įstatymus pagal Tarptautinės darbo konvencijos 159 straipsnį. Europos komisija pradės, e, padės paremti valstybėms partneriams, e, stengiantis kurti socialinės sistemas padedančias apsaugoti neįgaliuosius. E, Visą tai bus daroma stengiantis parengti atitinkamus teisės aktus. Tuo pat metu mes plačiau stengiamės galvoti apie paramą besivystančių šalių neįgaliesiems, ypač neįgaliosiams moteriams. Europos komisija e, stengsis paremti pažeidžiamų grupių socialinę integraciją, įtraukimą ir pagrindinių paslaugų suteikimą joms. Visą tai bus daroma pagal Junktinių tautų konvencijos uh, neįgaliųjų žmonių teisėms apginti 28 straipsnį dėl lyčių lygybės ir žemės nuosavybės. Devini projektai yra parengti šeši iš jų Afrikoje. E, jais yra siekiama e, kovoti su saugusių moterų beraštingumu ir skatinti demokratijos plėtrą. 2009 metais tie projektai buvo pradėti gyventi, jų tikslas sumažinti neligybę tose valstybėse. E, neįgalumo klausimas yra vertinamas kaip e, horizontalusis klausimas e, visuose projektuose, kuriems skiriamas dėmesys lyčių lygybei. Ačiū dabar žodis ponui Martynės, jeigu norite užbaigti. Pone pirmininkė, noriu pareikšti, kad aš e, esu tikras, kad šio pranešimo tolesnis rengimas vyks e, veiksmingai. Ir perdosiu pranešėjai poniai Verman, kad jai nereikia dėl nieko rūpintis. Noriu pabrėžti, kad ji atliko įdomų darbą ir mes be abejonės jį baigsime pasitelkę reikalingas pajėgas ir iš ties neturime daugiau daug ko pridurti, kalbant apie e, situaciją šiuo klausimus besivystančiose valstybėse. E, mane nudžiugino komisijos atstovo pasisakymas bei išorės e, santykių tarnybos atstovės pasisakymas, nes yra erdvė, kurioje galima bendradarbiauti šiuo klausimu ir manau, kad rengiant šį pranešimą, kurį rengia ponia Gres, mes e, įsitikiname, kad kad žmonės, moteris, kurios gyvena, kurios susiduria su labai nepalankiomis gyvenimo aplinkybėmis, atsiduria dar blogesnėje situacijoje, jeigu jos, yra, jos, jos gyvena besivystančio pasaulio šalise. Ir parlamentas akcentuoja, kad jis tai suvokia ir kad ir tuo reiškia paramą, solidarumą bei daro spaudimą komisijai Tai svarbus ir įdomus klausimas. Svarbu šią temą svarstyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, noriu priminti, kad, e, kaip jau minėjo ponas Martinės, e, pakeitimus reikia įteikti iki rytojaus vidurdienio. Balsuosime e, rugsėjo 20, 17. Dabar periname prie 8 darbo tvarkės punkto. Ir kalbėsime, svarstysime biudžeto komiteto teikiamą nuomonę dėl ES garantijų Europos investicijų bankui. Tais atvejais, kuomet patiriami nuostoliai vykdant e, finansavimo e, operacijas e, už ES ribų. Pranešimą rengė ponas Preda ir jis atsiprašo, kad negalėjo atvykti šiandienos posėdį, nes e, jis e, dalyvauja rinkimų stebėjimo misijoje. Gvinėjo. Ir jis paprašė kolegės e, pasisakyti jo vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ir jau minėta, ponas Preda negalėjo atvykti šiandienos posėdį ir pristatyti savo nuomonę. Norėčiau tiesiog perskaityti jums uh, jo nuomonę. EIB yra didžiausia tarptautinė finansavimo institucija veikianti, gyvendinanti projektus skirtus besivystančiams valstybėms ir būtina palaikyti banko veiklą. Tre tokiose šalise. Mūsų komitetui e, šis veiklos aspektas yra ypač svarbus, nes e, šiame pranešime kalbama apie EIB e veiklos gairias per ateinančius kelis metus. Norime palaik paskatinti EIB veiklą besivystančiose šalise, nes ir manome, kad Europos parlamentas turi teikti ženklę paramą. Europos komisija palaiko e, tokį siekį ir mano, kad reikia sustiprinti EIB mandatą siekiant e, įgyvendinti ES išorės politiko, išorės politikos tikslų ir kalbant apie kitus aktualius aspektus, Ir kalbant apie EIB mandatą teikti paramą išorės naudos gavėjams, tas mandatas turi, sustiprintas, turi būti sustiprintas, bei taip pat reikia e, akcentuoti e, banko vykdomus projektus skirtus žmogaus teisų sustiprinimui. E, ir norime, kad EIB dar veiksmingiau prisidėtų prie ES e išorės politikos įgyvendinimo. Mūsų komitetų ypač aktualu tai, kad EIB veikla e, remianti šiuo mandatu būtų orientuota į e, aktualiausius poreikius besivystančių šalių. Re, regioniniai projektai yra ypač aktualūs įgyvendinant sanglaudos politiką ir labai svarbu E, užtikrinti, kad ta politika būtų suderinta ir e, būtų atsižvelgta į e, aktualiausias tendencijas. Taip pat e, akcentuojame, kad reikia pasitelkti tarpininkų teikiamas paskolas bei e, užtikrinti didžiausiai įmanomą skaidrumą. E, pranešėjas e, akcentuoja, kad EIB veikla svarbi žmogaus teisų projektuose, kad padeda pasiekti teigiamų pokyčių vietos lygmenių. Taip pat akcentuoja e, stebėsenos mechanizmą banko veiklos, kaip numatytas sutartise. Ir dėl tam tikrų e, laikinų banko veiklos suvaržymų. E, laukiame e, tolesnių išvadų ir naujausios informacijos apie banko veiklą. Ačiū, daliau žodis poniai Grės. Girdit, ar girdite mane? pradinis komisijos pasiūlymas mums e, iš esmės yra priimtinas ir pranešėjas tikrai e, jį patobulino kai kuriais aspektais skurdo mažinimo, ypač ir mes bendrais bruožais esame patenkinti pranešimo tekstu, bet norėčiau priminti kai kuriuos svarbiausius principus, kurie būtų ypač akcentuojami. E, Visų pirma, kalbant apie vystomąją politiką e, skirtą besivystančios valstybėms, tos politikos pagrindinis tikslas yra paisyti tų šalių suverenumo. Kitas svarbus principas - projekto atrankos ir vertinimo kriterijai turėtų būti paremti e, galutiniais e, projektų rezultatais, praktiniais rezultatais. Ir dar vienas svarbus dalykas, e, reikia teikti pirmenybę vietos įmonėms. Tai ypač aktualu, jeigu norime pasiekti apčiopiam rezultatų vystomosios politikos srityje. Ir norėtume ypač akcentuoti e, finansinės informacijos, finansinių duomenų skaidrumo aspektą. Mes E, teikiame keletą pasiūlymų šiuo klausimu, ypač visais dėl finansinių aspektų informacijos teikiamos e, finansiniams tarpininkams bei kovos su sukčiavimu priemonių. Ačiū, ponas Bermanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai malonu Jūs matyti, ponė pirmininkė, po vasaros atostogų, kurios visada būna dar trumpos. Perskaitysiu E, tekstą e, Ricardo Lastra vardu, kuris negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Jis yra šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Europos investicijų bankas yra vienas svarbiausių ES finansinių institucijų. Jos, jo paskolų portfelis yra svarbus indėlis į vystomąją poli, politiką socialistų frakcijos e, šešėlinis pranešėjas Lasras sveikina šį biudžeto komiteto pranešimą ir pasiūlymas uh, užtikrinti ES garantijas EIB e, gal, galimų nuostolių atveju svarstamas jau keletą metų. Parlamentas pasiūlė savo pakeitimus šiam pasiūlymui ir jie buvo patvirtinti plenarnėme parlamento posėdėje. Ir šešėlinis pranešėjas mano, kad buvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus dėl ataskaitų teigimo, skaidrumo, nu, numatomų finansavimo e, viršutinių ribų, taip pat e, tikslo mažinti skurdą. Ir kaip e, akcentuojama pranešimo projekte, mes, nuomonės projekte, mes sveikiname pateiktus pasiūlymus ir raginimus Europos investicijų bankui sutelkti savo operacijas tose šalise, kurioms labiausiai reikia pagalbos. Tai užtikrintų geresnę EIB veiklo koordina, veiklos koordinavimą, e, siekiant ES masto tikslų ir aš visiškai pritariu Katerin Grės, ką tik išsakytams mintims šiuo klausimu. Dėkuoju, ponas Gerens. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu techninio pobūdžio klausimą, kurį norėčiau užduoti komisijai. Šiuo pranešimu, šiame pranešime kalbama, pranešime kalbama apie Europos investicijų banką, kuris skolina pinigus mažiau mokiems subjektams. Ir aš norėčiau paklausti, kokiais kriterijais remiantis tai yra daroma ir ar tos valstybės, kurios gauna biudžetinę paramą, gali būti laikomos kaip mokios valstybės ir kurios valstybės, kurios gauna biudžetinę pagal, biudžeto pagalba nėra laikomos mokiomis valstybėmis. Toks būtų pirmasis klausimas. Antrasis klausimas štai koks. Štai koks. Europos investicijų bankas skolina valstybėms pinigus, taip pat skolina pinigus institucijoms ir taip pat privačiam sektoriui. Ar mokumo klausimas, kuris keliamas pranešime, yra aktualus ir privačiajam sektoriui. Europos investicijų bankas turėtų, remiantis komisijos vertinimu, e, numatyti riziką, e, kuri yra susijusi su skolinimu privačiajam sektoriui. Ir dar viena mintis. Norėčiau sužinoti, kur, koks Europos investicijų bankas, banko vaidmuo skolinant lėšas regionams, nes, tarkim, tose regionuose veikia ir kiti vystimosi bankai, pavyzdžiui, Azijos vystimosi bankas, tarkim. Ir tokiu atveju, ar Europos investicijų bankas teikia prioritetą tokiems bankams, pavyzdžiui, Afrikos vystimosi bankui, ar egzistuoja kokios tai priemonės, kurių pagalba yra skiriamos lėšas, lėšos ir kokį vaidmenį užima tokiu atveju Europos investicijų bankas, kuris visuomet, aišku, yra suinteresuotas e, e, gauti kuo galima daugiau informacijos iš e, agentūrų, kurios yra susijusios su ta veikla. Taigi tokie būtų mano klausimai komisijai. Dėkoju, suteiksiu klausimą dabar Aš pati norėčiau pasisakyti ir užduoti klausimą Europos investicijų banko atstovui. Sutinku su ponia Grės, ponia Luna. Su ponia Grės, mes kartu su ponia Grės ir Lunečiak dalyvavome, lankėmės Brazilijoje ir mes matėme, kokia yra situacija tenais ir kokį poveikį tokios paskolos duoda, kalbant apie aplinkosaugą ir bendrai E, gyvenimą tos, tame regione, nes tai yra tikrai daug, ten daug lūšnynų. Ten yra pastatyta viena didžiausių užtvankų ir Europos investicijų bankas 500 milijonų eurų paskolino Brazilijos vystimosi bankui šio projekto įgyvendinimui ir Norėčiau sužinoti, ar yra kokių tai garantijų įrodančių, kad e, Europos investicijų banko paskola nebuvo panaudota tos užtvankos e, statymui. Ar dabar žodį suteiksiu ponui Alessandro Karanov. Dėkoju, už diskusiją. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šioje diskusijoje ir atsakyti jūsų klausimus. Bendrai mes sveikiname parlamento ir šio komiteto įsitraukimą į šį, šiuos išorės įgaliojimus ir kai kurie parlamentarai apie tai kalbėjo, kai buvo išorės įgaliojimai peržiūrėti turiuomenė vidutinės trukmės peržiūrą. Šis komitetas ir kiti parlamento kolegos buvo labai, naudin, labai naudingai prisidėjo prie tos peržiūros ir mūsų veikla jau duoda rezultatų besivystančiose valstybėse. Kaip buvo pasakyta, jau matome, kad daugiau dėmesio skiriama mūsų veiklos vystimosi matmeniui ir juolab, kad nuo praeitų metų mes jau taikome vystimosi poveikio vertinimą, tam tikrų e, rodiklių sistemą ir pirmąjį kartą mes galime deramai vertinti savo portfelio operacijas ir kokį poveikį mūsų veikla duoda vystimosi situacijai, vystim, socialiniams, ekonominiams aspektams besivystančiose valstybėse. Kaip buvo pasakyta, buvo kalbėta apie poreikių klausimą. Poreikiai besistančiose valstybėse yra milžiniški, juolab, kad kalbame apie investicijas į vietos privatų į sektorių, smulkės vidutinės įmonės, į visą infrastruktūrų sektorių ir taip pat klimato veiksmus. Ir netgi plačiau galbūt galime kalbėti ir apie švietimą ir sveikatos priežiūrą. Taigi poreikiai tose valstybėse, kalba eina apie 70 šalių, kurios patenka į šiuos įgaliojimus. Taigi poreikiai yra milžiniški įvairiuose sektoriuose. Taip pat labai svarbu, kad politikai, politikos formuotojai mus, mums pateiktų prioritetus ir tokiu būdu mes galėtumėme visus reikalavimus e, lankščiai pritaikyti prie poreikių, nes kalba eina apie paskolas, investicijas ir skolinimą politikos prioritetus galėtų e, nubrėžti taryba ir parlamentas įvairiais būdais, pavyzdžiui, dėl konkrečių lubų, viršutinių ribų. Na ir bendrai dėl to, kad ketvirtos kategorijos finansavimas sumažėjo, tai ir įgaliojimas sumažėjo, turint omenyje dabartinę dabartinės finansinės, finansinės perspektyvas, kur galėjome 30 milijardų skolinti, dabar pasiūlymas sumažėjo iki 25 milijardų per kitą finansinę programą. Taigi neramu, nes poreikiai didžiuliai ir ES tikrai matome, kad daro didelį poveikį, ypatingai tose regionuose, kurie yra kaiminiai regionai narystės siekiančiams valstybėms ir panašiai. Taigi biudžetas mažinamas ir mes manome, kad šios priemonės gali sukurti didžiulį poveikį, jeigu šimtą milijonų galėtumėme uh, E, numatyti garantijoje, tuomet nu, daugiau kaip dviem milijardais galėtumėme papildomais paskolinti lėšų. Taigi reiktų daugiau pamastyti apie tą garantiją ir tokiu būdu galėtumėme nusiųsti tinkamą signalą ir išlaikyti tą pačią, tokią pačią veiklą. Ir aišku, reikia peržiūrėti visus tos poreikius, kur galėtumėme sukurti didžiausią vertę. Uh, Kai kurie buvo užduoti klausimai susijęs su demokratija, žmogaus teisėmis ir nuoroda į tai, tai aišku yra aktualūs klausimai ES. Ir labai svarbu, kad taryba ir parlamentas ir taip pat komisija pateiktų tų valstybių kriterijų tenkinimo vertinimus. Ir mes dirbame manydami, kad ES nori įsitraukti, kad Europos investicijų bankas įsitrauktų į tas tų valstybių, į pagalbą toms valstybėms, jeigu yra pateikiamas tinkamas vertinimas ir jeigu tos valstybės, pavyzdžiui, jau negali, netenkina reikalavimų paramai gauti, tuomet jos yra išimamos iš įgaliojimų. Tačiau tą turėtų padaryti ne Europos investicijų bankas. Europos investicijų bankas dirba mums suteiktų įgaliojimų pagrindų ir tikisi, kad kitos institucijos įvertinus tuos aspektus. Ir konkrečiai kalbant apie projektus ir investicijas, mes vertiname poveikį ir nefinansuojame projekto, jeigu jis netenkina socialinių ir aplinkosauginių kriterijų, kurie yra labai griežti. Taip pat mes nesame vystimosi bankas ir anksčiau, man atrodo, vyko panašios diskusijos. Taigi mes turime lūkesčius teisingus numatyti, turime suprasti, kad dešimtadalis mūsų personalo dirba šioje srityje, lygnant su kitais regioniais vystimosi bankas, apie kuriuos kalbėjo ponas Jorens. Ir dešimtadalis biudžeto lėšų yra skiriamos tam, kad mūsų paskolos būtų labiau koncesinės, lyginant su kitais vystimosi bankais. Taigi Europos investicijų banko sąranga, kažin ar galėtumėme lyginti su vystimosi banku, nes ir tą reikia suprasti, nes uh, jeigu kelsime per daug reikalavimų ir bandysime tapti vystimosi banku, puiku, bet turime suprasti, kokių padarinių tai turės, kalbant apie banko verslo modelį ir, aišku, tai kalba eina apie riziką ir panašiai. Taigi, šis pasiūlymas e, suteikia labai puikias biudžeto garantijas susijusias su rizika ir jeigu uh, vieš, kalbant apie viešąjį sektorių, jeigu bankrutuoja valstybė, ES biudžetas yra, tarnauja kaip garantija. Ir atsaky, atsakant į pono Giorenso klausimą, turiu pasakyti, kad garantija galioja tik tuo met, jeigu e, valstybės biudžet, dėl biudžeto e, valstybė patiria sunkumų. Bet pavyzdžiui, jeigu šalyje yra pilietinis karas, jeigu yra e, ekspropriacija ir kiti veiksmai, tuomet garantija neveikia. Ir tada jau reikia dėrėtis iš naujo komisijai su Europos investicijų banko dėl garantijos. Ir jeigu mes norime siekti didesnio poveikio vystimosi situacijai, tuomet na, turime keisti verslo modelį ir, ir riziką numatyti didesnę ir gauti daugiau personalo narių ir tai, aišku, diskusijų objektas. Na ir mes taip pat linkę tobulinti savo priemonės, paskolos smulkioms įmonėms per metus išaugo ir pa, situacija pagerėjo. Europos investicijų bankas iš tarpinių institucijų reikalauja visiško skaidrumo, mes reikalaujame, kad jų jie būtų visapusiškai skaidrus, kalbant apie paramą. Jeigu nori gauti paramą iš banko, taip pat bankai, tarpiniai, tarpiniai bankai taip pat turi prisidėti savo lėšomis. Tai yra tam tikri techniniai aspektai, kurie jau yra numatyti. Buvo konkrečių klausimų, taip pat jeigu galėčiau atsakyti juos trumpai. Pirmiausia, kalbant apie, apie tai, kad mes mažiau skoliname patikimoms valstybėms. Tiesiog svarbiausias mums šiuo atveju yra priedė išvardintas valstybių sąrašas. Ir mes suprantame, kad pagal tą sąrašą ES nori, kad mes padėtumėme toms valstybėms, sąrašo valstybėms. Ir aišku, mes daugiausia dėmesio skiriame toms valstybėms, kur poveikis e, gali būti didžiausias Europos investicijų bankas su komisija dalyjasi visais duomenimis, rizikos profiliavimu ir šalių vertinimu. Ir tokiu būdu atitinkamas procentas yra numatomas garantijų fonde. Tačiau čia egzistuoja santykis tarp šalių patikimumo, kalbant apie visą investicijų portfelį ir konkrečiai kiek yra numatyta biudžete tam, kad galėtumėme e, apsaugoti biudžetą nuo šokų. Uh, Kalbant apie bendradarbiavimą su kitais vystimosi bankais, galėčiau pabaigai pasakyti, kad mes nesame linkę teikti prioriteto regioniniams vystimosi bankams, lyginant su kitais tarptautiniais bankais. Mes vidutiniškai vertiname, kad pusė mūsų projektų yra bendrafinansuojami, pasitelkiant vystimosi banką, EBRD, e Azijos e, vystimosi banką, kitus vystimosi bankus, taip pat ir Europos investicijų bankus, FD ir kitus. Taigi, čia tokia būtų bendra pastaba ir mes nesame numatę, neturime kokio tai konkretaus reikalavimo skirti prioritetą vienam ar kitam bankui. Mes pirmiausia žiūrime, kokie yra poreikiai ir bandome juos įvertinti. Taip pat turime bendradarbiavimo susitarimų ir vyksta nemažai bendrafinansavimo kartu su vystimosi bankais. O jūsų pastaba dėl Brazilijos vystimosi banko. Mes 500 milijonų eurų paskolą numatė, ji kol kas yra atvira, aš tiesiog pasitikslinsiu informaciją ir pateiksiu ją po kelių dienų. Kol kas pagal tą sutartį lėšos nėra išmokėtos Brazilijos vystimosi bankui dėl tam tikrų problemų susijusių su viešais pirkimais, nes mes reikalavome atviros viešų pirkimų procedūros, o ne pagal rekomendacijas ir labai atidžiai stebime situaciją, bet gal aš po kelių dienų galėčiau Jums pateikti jau daugiau informacijos apie tai. Ačiū, ponas Gerens, dar noriu užduoti klausimą. Turiu papildomą. aš turiu papildomą klausimą. kai jūs pradėjote procesą ir e, kada e, tai, dėl ko buvo susitarta su Europos investicijų banku, buvo pradėta įgyveninti, kas keli iniciatyvą Europos Sąjunga, Europos investicijų bankas. Nes e, lengviausia yra pasakyti, kad Europos komisijai pasirodė, kad ją domina vienas ar kitas projektas, todėl reikia pinigų. Tai kas E, skirstos pinigus. Europos komisija ir Europos investicijų bankas. Europos investicijų bankas tarsi pradeda finansuoti teikdamas paskolas. Ir ar tai padarė Europos komisija, ar tai inicijavo Europos komisija, ar pats Europos investicijų bankas sakė, va, yra projektas, kuris mums įdomus, ar būtų protinga e, investuoti į tokį projektą, gaunant Europos komisijos garantiją. Ar taip yra, ar, ar dar yra kitoks scenarijus? Panas Karano. Um, actually... Iš tiesų mes uh, uh, dirbame taip, kaip prašo projektų uh, įgyvendintojai. Tai tie projektų įgyventojai gali būti ministerija, specifinė ministerija, ekonomikos, transporto ar panašiai. Uh, ir e, dažniausiai dirbame su valstybės e, sektoriumi. E, privačiame sektoriuje labai panašus procesas. Dažniausiai ta bendrovė, kuriai reikia paskolos iš Europos investicijų banko, kelia iniciatyvą. Taigi paprastai prašo paskolos uh, Uh, užsakovas tarsi arba valstybinėme sektoriu arba privačiame sektoriu. Su valstybiniumi sektoriu be abejo vyksta platus dialogas, uh, įtraukiant ES delegaciją ir Europos investicijų banką. Gali būti ir atsitinka taip, kad per vieną ar kitą dialogą valstybė išreiškia poreikį uh, deleguoti savo atstovus į Europos komisiją ir Europos komisijos delegacija su jais bendrauja ir yra apibrėžimas aiškus, po, aiškus poreikiai. Bet e, dažniausiai e, galiu pasakyti, paskolos e, iniciatyva kyla iš paties užsakovo, o ne iš ES pusės. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, kuriai atstovauja pone, ponas Everbeck. Um. Labai ačiū. Mes su jumis čia parlamente jau ir anksčiau esame daug kartų kalbėję apie fondų sujungimą, suderinimą, e, paimant juos iš fondo, iš, Europos iš valstybių biudžeto, iš Europos investicijų banko, iš ES ir tarptautinių finansavimo institucijų. Todėl mes e, manome, kad garantija suteikta Europos investicijų bankui užtikrina, garantuoja tam tikrą finansavimo dalį, nes ES suteikdama garantiją palengvina Europos investicijų banko darbą. Tai yra labai svarbu, ne visuomet tai yra įmanoma padaryti. Labai e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad pasarosius porą metų mes jau tokiu principu dirbame. Dėl garantijos panaudojimo. Jau prieš mane porą kalbėjusių žmonių kalbėjo, kad mums ta garantija yra itin svarbi. E, E, žinome, kad paprastai e, finansavimo suma yra priderinama pasiūlymui ar prašymui. Vadinasi, mes iš Europos investicijų banko tikimės ir prašome, kad e, būtų suteiktas finansavimas jo paties rizika. Nes jeigu pats Europos investicijų bankas neapsima jokios rizikos, tai e, nėra gerai. E, Pone Giorens, atsakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, negalime lengvai rasti atsakymą jūsų klausimą, kurios valstybės ar kas skatina tokių projektų įgyvenimą. Aš manau, kad e, mes turėtume viską susijęti su valstybėmis, kurios gauna biudžetinę paramą. Tai yra sudėtingas klausimas. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad e, skola turi būti suderinta Yra daug valstybių, kurios e, imasi paskolas, kurios jums yra per didelės, bet aš manau, kad tokius dalykus mes turime aptarinėti kiekvienu atveju atskirai, bendrai. Aš e, norėčiau pabrėžti, kad su Europos investicijų banku e, vyksta bendradarbiavimas dėl ES garantijų ir taip pat dėl planavimo, kuris buvo kuriamas per pastaruosius metus. Pagal tai Europos investicijų bankas pasinaudoja biudžetiniu e, finansavimu iš Europos vystimosi fondo EDF. Jis yra labai svarbus e, partneris planuojant e, veiklą. Pagal planavimo priemonės. Į planavimo priemonės yra įtraukiamas įvairios finansavimo institucijos, tarp jų ir regioniai bankai. Matome, kad finansavimo uh, finansavimą derinant, mes padidinome bendradarbiavimą su skirtingais bankais ir finansavimo institucijomis. Todėl mes ir toliau norime skatinti skirtingas finansinės institucijas taip dirbti. Atsakant į jūsų klausimą dėl privataus sektoriaus e, veiklos, dėl iniciatyvų projektams. E, turime diskusiją apie ES e, finansavimo derinimo platformą pradėję ir e, šių metų pirmoje pusėje, atsiprašau, kitų metų turbūt antroje pirmoje pusėje bus skatinamos dar labiau diskusijos su Europos investicijų banku ir e, su kitomis ES delegacijomis, kad e, nuo pat pradžių e, jos aktyviau dalyvautų planavimo veikloje. Bendrai galiu pasakyti, kad Europos komisija ir Europos investicijų bankas labai glaudžiai bendradarbiauja gyvenant įvairius projektus. Taip pat e, tai reiškia, kad Europos, Sąjungos, Europos komisijos delegacija visuomet kreipiasi Europos investicijų bankų vietos biurą, jeigu toks biuras egzistuoja, ir aptarė atitinkamus finansavimo planus kartu su mūsų prioritetais. Taip pat yra išsakyta pastaba dėl mokesčių vengimo. Tai labai svarbi tema mums. Yra užmėgstas dialogas tą temą su Europos investicijų banku. Ta dialogą reikia tęsti. Vis dar iškyla problema dėl to, kad nėra aiškių nuorodų, nėra aiškių taisyklių. Pavyzdžiui, ES buvo nustatytos uh, taisyklės nėra nei kiek naudingos, todėl mes sakome, kad reikia labai atidžiai stebėti viską, kas vyks per artimiausius mėnesius. Ir pavyzdžiui, pagal ES platformą mes e, e, tęsime diskusiją apie kapitalo operacijas šių metų pabaigoje ir šiame kontekste taip pat kalbėsime apie mokesčių vengimą ir kapitalo operacijas, kurios įtraukia apima uh, offshore'nėse finansavimo institucijų esančius fondus. Tiek aš iš savo pusės galėjau pasakyti. Pone Bermanai, jūs dar norit pasakyti? Said, uh, Ačiū už tai, ką pasakėte. Aš kaip uh, nuomonės rengėjas, nuomonės apie skaidrumo direktyvą rengėjas, galvojantis apie skaidrumo užtikrinimą stambesnė ES bendrovės ir bendradarbiauju taip pat su Mišeliu Barnier. Norėčiau pateikti klausimą. Sakėte, kad ES skaidrumo reikalavimai nepadeda jūsų darbui. Gal galėtumėt patikslinti? Šiuo požiūriu aš kalbėjau apie ESBO sąrašą, apie offshore'inius finansinius centrus, vadinamosius mokestinios e, prieglaudas prieglopšius, atsiprašau. Ir žinia, kad yra tokių jurisdikcijų, kurios yra įtraukiamas į juodai sąrašą, bet dabar atrodo, kad juodasis sąrašas yra tuščias. Net ir pilkajame sąraše nieko nebeliko, nes visa eilė tokių offshore jurisdikcijų yra pasirašytos daugiau negu 12 įvairiausių sustarimų, kad jos būtų išbrauktas iš to juodojo sąrašo. Taigi tas sąrašas niekiek yra nebenaudingas dabar, bandantis išsiaiškinti, kuris fondas yra registruotas e, kurioje jurisdikcijoje. Madame Stifler, vous avez la parole pour conclure, si vous le souhaitez. Pone Štrifler. Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš e, noriu E, pritarti pono Predos e, pasiūlymams ir nieko negaliu pridurti. Aš galiu pasakyti, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 4 diena, 18 val. balsuosime rugsėjo 30. Devintasis mūsų darbo atvarkės klausimas. Informacija teikiama pervedant lėšas. E perkeliamas šis klausimas ir rugsėjo 16 dieną, nes nėra pono Nirždėva. Šiandien jo nesvarstysime. Dešimtas klausimas. ES 2014 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Mūsų nuomonės referendas yra Ricardo Cortes Lastra. Jis pateikė visą eilę pakeitimų. E, taip pat e, prie šio darbo prisidėjo daug kitų kolegų. Jie pateikė pakeitimų, kuriais stengiamasi e, pradėti bandomosius projektus arba juos tęsti, taip pat ir parengiamosius projektus. Deja, ponas Kortes Lastra šiandien negalėjo atvykti ir jis paprašė pono Bermano jį, jam atstovauti. Taigi, nedelsdama suteiksiu, nedelsdama suteiksiu žodį ponui Bermanui, jis paaiškins e, pranešėjo pakeitimus ir išsakys kitus naudingus komentarus. Um, chairman, um, yes. Pirmininkė, Ar mes jau išnagrinėjome devintąjį darbotvarkės punktą? Buvo atidėtas. Aš tą um, pasakiau, kuomet tvirtinome darbotvarkės projektą, nes pono dėvos šiandien nėra. Manęs kolegė paprašė pasisakyti jos vardu šiuo klausimu. Ta klausimą nagrinėsime rugsėjo 16-17 dienomis. O dabar žodis ponui Bermanui. Pasisakyti dėl 2014 metų biudžeto. Ačiū pirmininkė. Perskaitysiu tekstą, kurį Rikardo parengė ir tikiuosi, kad jį sugebėsiu tinkamai jį pavaduoti. Uh, nagrinėjant šį klausimą. Taigi, štai ką jis sako, kolegos, gyvename griežto taupimo laikais, visiems tenka mažinti e, išlaidas, netgi taip pat išlaidas skirtas vystomai pagalbai. Vystomai pagalbai skirtos lėšos nėra mūsų pinigai, tai yra pinigai skiriami žmonėms, kur, kuriems trūksta būtiniausių gyvenime dalykų - vandens, maisto, galimybės mokytis kalbame apie paslaugas ir pagalba kitiems žmonėms, kurių gyvybei ir kurių vaikų gyvybei iškilo pavojus, nes jie gyvena baisiomis sąlygomis. Ir mes negalima tiems žmonėms pasakyti, kad, na, pabandykite pasitenkinti mažesnę pagalbą, bet iš tikrųjų tai darome. Pavyzdžiui, Niderlandai tikrai sumažino vystomąją pagalbą ir aš labai dėl to apgailestauju, tikiuosi, kad ji, tas sprendimas bus atšauktas. Birželio mėnesį, kuomet kalbėjome apie mūsų komiteto indėlį į trilogą dėl biudžeto, e, nu, akcentavome, kad negalima drastiškai mažinti vystomosios pagalbos ir kad nėra pateisinamų priežasčių e, nevykdyti įsipareigojimų dėl vystomosios pagalbos. Mūsų pasaulyje, pasaulyje kuriame gyvename, pasigendame dėmesio svarbiausiams dalykams. Mes e, kalbame apie pagalbą žmonėms, tokiems pat žmonėms kaip mes, kurie gyvena baisiomis sąlygomis. Kalbame apie vertybių puoselėjimą ir tos vertybės aktualios ne tik visomajam komitetui. Mes turime toliau skleisti šią žinę, kalbėdami apie visomosios pagalbos biudžetą. Kalbant apie biudžeto skaitų, numatytus e, skaičius biudžete 2014 ir tarybos poziciją šio klausimu, kągi mes galėtume nuveikti šiuo klausimu. Turėtume toliau daryti spaudimą, ypač dėl 2014-2020 e, metų daugiametės e, finansavimo programos, kurioje išlaidos išorės visomai pagalba yra mažesnės nei 2013 metais. Kitas pasirinkimas nebedaryti spaudimo, tačiau išlaikyti 2013 finansavimo lygį atrodo yra nebeįmanoma. Kaip minimaliai sumažinti e, vystomosios pagalbos apkarpimą, e, galbūt pa, pa, ryštingiau imti šio klausimo nei užsienio reikalų komitetui, planuojant mažinimą išlaidų draugę su kitų uh, E, frakcijų kolegomis nusprendėme, kad reikia atstatyti 2013 e, sumas. Atstatyti viską į 2013 finansavimą ir jeigu tai to tikslo pavyktų pasiekti, balsuojant mūsų komitete ir užsienio reikalų komitete, mes užfiksuotume tokį Europos parlamento siūlymą. Todėl svarbu, kad nariai pasinaudotų visomis galimybėmis ir visais turimais kontaktais, rangindami kolegas palaikyti šį balsavimą. Galime bandyti derinti mūsų ir AFET komiteto pozicijas. Taip pat noriu pažymėti, kad nors daugiametės finansavimo programos numatytos ribos e, visamai pagalbai mūsų komitetus e, pastato į tam tikrą konkuravimo varžymosi situaciją, nėra sumažinti asignavimai mokėjimams. E, mažinimai, asignavimo mažinimai taikomi visam biudžetui. Deja, čia sumažinimai buvo nemaži. E, Taip pat noriu pakalbėti apie kai kurias biudžeto eilutes. Kaip dažnai būna komisija bando sujungti keletą eilučių, tikdama, kad tai paranku lankstumui. Galbūt, tačiau tai niekaip nepasitarnauja didesniam skaidrumui. Mums būtina geriau, tikslingiau skirti išlaidas. Šiais metais komisija perskirsti finansavimą geografinėms zonoms ir e, finansavimą tem, tam, tam tikriems teminiams klausimams. Mes nemanome, kad tai geras sumanimas. Mes norime, kad būtų at, atstatytas 2013 finansavimo lygis. Ko, naujas komisijos pasiūlymos e, išskaidyti, perskirstyti išlaidas mums nėra priimtinas. Mes norime, kad būtų atstatyti ankstesni rodikliai. Nes e, pagal dabartinį pasiūlymą reikėtų kai kuriuos projektus svarstyti atskirai. Tai nėra logiška. Kalbame apie finansavimą infrastruktūrai, e, nedideliems e, žemės ūkio projektas. Galiausiai dėl užsitęsusių dėrybų kalbant, derantis dėl daugiametės finansavimo programos ir dėl to, kad biudžeto projektas buvo pare, pristatytas labai vėlai, pakeitimus reikėjo renkti skubotai. Ir komisijos biudžeto projekte pateikti pasiūlymai mums nėra priimtini, nes e, reikia tikrai labai techninio pobūdžio e, pasiūlymų Reikia taip pat pažymėti, kad komisija nepateikė pasiūlymo dėl naujos, dėl naujos biudžeto struktūros, dėl, dėl, e, nes mes būtume turėję laiko, daugiau laiko pateikti savo pastabas. Taip pat e, tai susijęs su labai sudėtingais techniniais klausimais ir jie tikrai yra labai svarbus. Jūsų pranešėjamas Ricardo Cortes Lasra tikisi, kad kolegos Deve komiteto nariai palaikys e, šiuos siekius dėl humanitarnės pagalbos, svarstant biudžetą šiai vystomai pagalbai kitiems metams. Ar reikėtų skaityti toliau, sako kalbėtos. Ne, nereikia, ačiū. Merci beaucoup. Je donne la... Ačiū. Dabar žodis ponui Görens. Tikrai nelengva pasakyti kažką protingo, vertinant šį biudžeto proje, projekto pasiūlymą. Taryba kapituliavo E, patyrė pralaimėjimą. Europos parlamentas taip pat savo ruoštų kapituliavo, e, bandydamas organizuoti diskusiją šiuo klausimu. Todėl bandant pasakyti kažką reikšmingo, reikia suvokti, kad būtina priimti reikalingus sprendimus. Ypač to klausimo dėl, dėl to pranešimo, dėl kurio balsuosime. Uh, remiantis tą logiką, e, kuri buvo išsakyta, mums reikėtų atmesti šį biudžeto projektą. Tai būtų logiškas sprendimas. Tačiau, kad e, būtų lengviau apsispręsti ir kad nešvaistytume laiko, noriu kreiptis į komisiją ir paprašyti patikslinti kai ką. Kalbant apie dėrybas, kurias ji vykdo, kurias Europos parlamentas, taryba ir komisija vykdo, uh, daugiametės finansavimo programos, kaip su lankstumu? Kaip yra su lankstumu? Kaip parlamentui išsitikrinti didžiausią įmanomą lankstumą, kurį, e, kurį galima būtų panaudoti praktiškai gyvendinant biudžetą? Ar e, būtų galima geriau išnaudoti asignavimus mokėjimams? kaip parlamentui užsitikrinti didesnį lankstumą ir kaip suartinti, priartėti arčiau prie tų mokėjimų ligmens, kuris buvo patvirtintas 2013 ir kaip panašaus lygio mokėjimus užsitikrinti 2014. -iesiams. Nežinau, kaip parlamentui pavyks, e, ar, ar tikrai mums reikės rinktis tarp dviejų dalykų arba viskas arba nieko. kaip e, Tačiau siekiant palengvinti parlamento nariams apsisprendimą, e, užduodu tokį klausimą apie lankstumą. Ta klausimą kėliau ir paskutinėme posėdėje ir manau, kad dar kartą reikia apie tai kalbėti, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją mums buvo pateikta pastaruoju metu. Žodis ponui Mitchell. Ačiū pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, noriu padėkoti kolegai Kortes Lastra už pranešimą ir už jo visą nuveiktą darbą. Pritariu jo išreikštam nusivylimui. Tikrai neaišku, kaip parlamentas elgsis galutinėme balsavime bet mes, mūsų komitetas, turėtų palaikyti pranešėjo išdėstytą bendrą požiūrį. E, plenarnėme posėdėje mes ne viską galime kontroliuoti, bet mes bent jau galime susitarti dėl e, šio komiteto pozicijos. Taip pat noriu kai ką pasakyti komisijai. Šiais griežto taupimo laikais e, siekis veiksmingai panaudoti biudžeto lėšas yra kaip niekada svarbus. Ir būtent todėl mane nustebino e, Britų vyriausybės ministro išsakyta kritika, kur yra pagrista dėl vandens, e, vandenvalos projektų, kurie yra e, patvirtinti ir kuriuos, kuriems e, davė pritarimą e, Lordų rūmų komitetas vanduo yra teikiamos humanitarnės pagalbos esminis elementas. Ir jeigu jau tai yra ne, nebeaktualu, tai, tai, tai iš ties kelia didžiulį susirūpinimą. Jie... Manau, kad mes turime kai kuriuos mus pasiekiančius atgarsius ypač rimtai vertinti. Mums turėtų rūpėti kai kurie dalykai. Uh, kai kurie pasisakymai. Ir reiktų pasirūpinti, kad įgyventinant, panaudojant biudžeto, skirtas biudžeto lėšas, būtų siekiamas didžiausias įmanomas, aukščiausias įmanomas efektyvumo lygis, ypač teikiant humanitarnę pagalbą. Merci beaucoup. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu komisijai, komisijos atstovui įvetilė man. Ačiū. Komisija atsižvelgia į vystimosi komiteto pateiktą biudžeto pakeitimo pasiūlymą. Norime, padė, norime padėkoti komitetui už siūlymą atstatyti tas sumas, kurios buvo numatytos biudžeto įlūtėse. Šie kreditai yra labai svarbus, norint tinkamai gyvendinti projektus. Kalbant apie išlaidų procentą, tai turi tenkinti BPO DAC kriterijus, kalbant apie socialinės paslaugas. Šis klausimas bus išspręstas, kai bus numatytas priemonės teisinis pagrindas. Kol kas teisės, aktų, teisės aktus primančios institucijos dėl to derasi. Na ir biudžeto, į, bu, į biudžeto pastabas mes e, neįtraukėme tų lubų. Kalbant apie biudžeto nomenklatūrą, kalbant apie bendradarbia, vystimojo bendradarbiavimo priemonę. Mes norime užtikrinti tvarų vystimąsi viena vertus ir demokratiją, gerą valdyseną ir žmogaus teisės kita vertus. Ir tai yra padaryta remiantis komisijos pasiūlymu parengti į rezultatus orientuotą biudžetą ir atsižvelgti į konkrečius tikslus. Biudžeto įlūčių padalymas yra susijęs su bendru tikslu, kuris apibrieštas vystimo bendradarbiavimo priemonės teisinėme pagrinde. Kalbant apie teminių biudžeto įlūčių formavimą, kalbant apie vystimo bendradarbiavimo priemonę, tokios, tokie klausimai kaip aplinkosauga, maisto saugumas, energetika, kaip siūlo komitetas, tai neduotų tinkamų rezultatų tokių eilučių išskaldimas, taigi mes pritarėme šakiniam požiūriui, kaip ir ankstesnių teminių projektų atžvilgių mes matėme, kad tai leidžia lankščiau gyvendinti projektą ir įgyvendinti biudžetą. Tačiau tokiu būdu um, pagalba suskaldoma ir ji nėra veiksminga. Ir poveikis nėra tinkamas. Tas pats pasakytina apie biudžeto eilutes pilietinė visuomenė ir vietos savivalda. Ankstesnė patirtis rodo, kad biudžeto eilučių išdalymas pilietinė visuomenė ir vietos savivalda sukuria problemų ir sudėtinga užtikrinti daugia šalį bendradarbiavimą ir partnerystės. Atsižvelgiant į vieną pasiūlytą pakeitimą, būtent sukurti atskirą eilutę projektams Afganistane dėl lankstumo priežasčių ir norint tenkinti šios priemonės teisinį pagrindą, mes norėtumėme biudžetą Afganistanui išsaugoti biudžeto eilutėje, kuri yra skiriama visai Azijai. Ačiū. Ar daugiau niekas nenori pasisakyti? Ponas Bermanas. Rikardo vardu norėčiau pasakyti, kad atsižvelgsime į jūsų pastabas, bet e, tas biudžetas, kuris yra pasiūlytas, Tai reiškia, kad biudžetas šaldomas e, vystoma bendradarbiavimo srityje ir situacija tikrai tik tai, na, situacija galėjo būti dar blogesnė. Taigi rezultatas nėra pats, pats blogiausias, bet jeigu mes balsuosime prieš biudžetą, atsižvelgiant į dabartinį laikotarpį prieš rinkimus, na, liksime tuomet visiškai be, be biudžeto. Ponas Gerinsas. savo pasakymo pabaigoje paminėjau, na, iškėliau tą klausimą, kurį kėliau anksčiau, ankstesnėse diskusijose, kur aptarėme tą patį klausimą. Ar galima duoti kokių tai signalų, kalbant apie pridėtinę vertę, kurios pasiektumėme numatę daugiau lankstumo? Lankstumo kuris galėtų būti numatytas e, trilogo posėdžiuose. Ar mes galime bent jau kokį, kokį tai silpną signalą išgirsti šiandieną apie tai, kad tas lankstumas bus numatytas. Ponas Tilemans. Mes raštu atsakysime į šį klausimą. Taigi balsuosime dėl šių pakeitimų e, šiandienos popietinėme posėdėje. Baigiame darbą šiek tiek anksčiau nei buvo numatyta. Dėl to matyt, kad mūsų netiek jau daug susirinko šyrit. Norėčiau priminti, kad posėdį tęsime trečią valandą po pietų šioje pačioje salėje. Taigi iki pasimatymų.